Sveiki visi. Prieš e, pradedant darbą norėčiau pasveikinti ūkininkų delegaciją iš Austrijos Korintijos provincijos. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. kaip tikriausiai žinote, mes e, Liepos vidurį lankysimės Austrijoje ir aplankysime tikriausiai jūs. Toliau posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu niekas nepateiks pastabų, laikysime, kad posėdžiai patvirtinti. Vertimas e, yra užtikrintas į visas ES kalbas. 23-24 e, posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu niekas neturistė pastabų, tai posėdžio pabaigoje laikysime protokolą patvirtintą. Pirmininko pranešimai dabar trečias punktas. Kolegos, norėčiau Jums pasakyti, kad 2012 metai yra metai, kai minėsime bendrosios žemės ūkio politikos 50-asias metinės. Kad galėtume pažymėti šią datą, kviečiu, kviečiu jūs visus kovo 19 dieną pusę aštuonių parlamente e, į prieimimą e, kartu su pirmininkaujančią Daniją. E, aš pakviečiau visus valstybių narių žemės ūkio ministrus. Manau, kad tai bus nebloga galimybė pasikeisti visiems nuomonėmis dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Taigi pasižymėkite kovo 19 diena, 19.30 parlamente vyks prieimimas, paminėsime bendrosios žemės ūkio politikos 50-metį su žemės ūkio taryba. Dabar pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Tikiuosi, kad visi atsinešėte balsavimo korteles. Balsuosime e, dėl šio klausimo biologinė įvairovė, mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas E, mūsų nuomonės referentė yra Vasilika e, Viorika Dansila. E, ji parengė pranešimą dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 10 metų pateikta 59 pakeitimai. Nuomonė bus įtraukta mūsų parengta į aplinkos komiteto pranešimą rengiamą ir planuojama, kad bus patvirtintas pranešimas e, vasario 28 e, nuomonė, kad bus e, iki mėnesio pabaigos patvirtinta ši nuomonė 29 dieną. Taigi, balsuojame dėl pakeitimo antrojo pirmo. Prašom balsuoti. Ar uh, visi balsavote? Dar balsuojame, ar visi jau balsavote? Baigėme. Vienas papildomas balsas iš EPP. Tiksliau vienu per daug. Iš EPP dabar galime baigti balsavimą. Atmesta. Toliau antras taškas 2. Balsuojame. Baigiame. E, man atrodo, kad atmesta taip iš tiesų. Pirmasis pakeitimas, Paulsen Line. Balsuojame. Baigiame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas Balsuojame dėl trečio pakeitimo. Alveš. Baigiame. Man atrodo, kad atmestas ketvirtasis pakso pono pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Man regis atmesta. Penktasis pakeitimas ponas Silvestris. Balsuojame. Baigime. Man atrodo, kad patvirtinta. Taip, patvirtinta. Toliau šeštasis bovė ir kiti. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Toliau septintasis pakeitimas antrai pastraipai. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas Kalinovski. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Tuomet 13 pakeitimas, JAR ir kiti. Balsuojame dėl 13 pakeitimo. Baigiame. Atrodo, kad patvirtinta. Matau, kad iš EPP vienu nariu balsuoja per daug. Pasitikrinkite. 14 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Šešioliktasis, ponios Palsen. Atsiprašau, sako pirmininkas, turime vis tik tai balsuoti dar ir dėl penkioliktojo. Penkioliktasis, pono Dantam. Balsuojame, baigiame. Patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas. Balsuojame dėl ponios Paulsen pakeitimo. Baigiame. Patvirtinta. Ar norite pasisakyti? Pirmininkė. E, visuomet įdomu e, pasižiūrėti, kai balsuojame e, kortelėmis elektroniniu būtų matyti ekrane rezultatus. Gal galėtų technikai padaryti, kad mes matytume, nes tikrai yra įdomu matyti rezultatą. Geras pasiūlymas, mes pabandysime parodyti rezultatus ekranuose virš mūsų. Taigi tegul pasirūpina tuo atsakingi žmonės. Dabar 17 pakeitimas, pono Sikerskio, balsuojame. Baigiame. Atrodo, kad priimta. Pažiūrėkime. Taip, 22 už, 15 prieš. Niekas nesusilaikė. 18 pakeitimas. Aštuonioliktasis balsuojame. Ar visi balsavote? Aštuonioliktasis pakeitimas patvirtinta. Trisdešimt penki už du prieš. Devinioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Balsavimas baigėsi. Patvirtinta 25 už 10 prieš. Toliau 20 pakeitimas. Sarbu. Balsuojame dėl jo. Balsavimas baigtas. E, didelę balsų daugumą patvirtinta, taip 31 už 6 prieš. 21 pakeitimas, ponios Nedelčiavos, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 24 už 13 prieš. 22 pakeitimas. Balsuojame. Dėl 22. Baigiame. Atmesta 32 prieš 4 už tikrai atmestas pakeitimas. 23. Pono Delangė. Balsuojame. Baigiame. Matote rezultatą 26 už 10 prieš patvirtintą. Toliau. 24. Atsiprašau, sako pirmininkas, jis atsimtas 25. Balsuojame dėl 25. Kiostingerio pakeitimo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 27 už 10 prieš. Atsiprašau, Markai, sistema neveikia, taigi turiu pateikti pats skaičius. Ekranuose nesimato. 26 pakeitimas, Jaras ir kiti. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta didelė balsų dauguma. 32 už, 4 prieš. Dabar jau matome, kad um, rezultatai matyti ir ekranuose. 27 pakeitimas. Balsuojame, balsavimas baigtas. Matote rezultatą patvirtintą. 28. Balsuojame dėl 28. Baigiame. Atmestas. 33 prieš balsavo. 29 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 36 prieš 2 už. 30 levyje. Balsuojame. Baigiame. patvirtinta didelė balsų dauguma. 32. Pradedame balsuoti, baigiame. Patvirtintas 32.18 e, prieš. 33. Balsuokime. Baigiame. Atmestas. 34. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 36. Tarabelas. Balsuojame. Baigiame. didelė labai balsų e, dauguma patvirtintas. Vienas tik tai balsavo prieš. 37. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 38. Balsuojame dėl 38. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dvidešimt penki už, vienuolika prieš. Trisdešimt devintasis pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimtas pakeitimas. Didžiaja balsų dauguma. Balsuosime dėl 40-ojo tarabelos pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Taip pat didžiaja dauguma balsų buvo pritarta šiam pakeitimui. Dabar balsuojame dėl 41-ojo tarabelos pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 42 kolegės Dorfman pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas dėl 42. 42 pakeitimas priimtas. Balsuosime dėl 49 tarabelos pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Didžiaja balsų dauguma priimtas šis pakeitimas. Balsavimą dėl 50 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 52 pono Tarabelos pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Penkiasdešimt trečiasis pakeitimas balsavimas pradedamas. 53 pakeitimui pritarta. Balsuojame dėl 54 Paulsen ir kitų pakeitimų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta didžiaja balsų dauguma. Balsuosime dėl 55 pakeitimo. Tai yra 55 pakeitimas, balsavimas pradedamas, baigiamas, Priimtas šis pakeitimas. Balsavome dėl 56-ojo Dančilos pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 57-asis pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 58 dantan pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ir paskutinis pakeitimas, 59 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Nuomonė primta. Sveikiname kolegę Tančilą. O dabar pereisime prie seminaro. Garbėjai kolegos. Pradėsime seminarą skirtą kaimo plėtros ir teritorinės anglodos vykdant naująją bendrąją žemės ūkio politiką klausimams. Tai yra pirmasis seminaras iš penkių seminarų Ir mes e, norime šių seminarų metu aptarti skirtingas svarbes temas. E, bandysime parengti taip pat ir teisėkuros pasiūlymus, kurios pateiksime komisijai. Noriu pasveikinti profesorių Defuch iš Vagenen universiteto, kuris pristatys mums e, savo pranešimą, o vėliau atsakys į mūsų klausimas. Taigi, noriu padėkoti profesoriui Žando van der Pluk už tai, kad jis atvyko. O dabar, tiesa, dar noriu pasie, padėkoti ir komisijos atstovams, o dabar ponui Janduf van der Pluk žodis. Man didelis malonumas viešėti čia. Labą dieną. Ačiū, kad pakvietėte į šį seminarą. Uh, Aš savo analizę padalinau į tris dalis. Pirmiausia, kas yra e, teigiami dabartinio pasiūlymo aspektai. Antras, kas, kur yra grėsmės, kad e, kai kuriuo aspektų nepavyks įgyvendinti. Aš pateiksiu keletą aspektų, kuriuos dar galima patobulinti, nors jie iš esmės yra geri. Uh, Ir aišku, remsiuosi ne tik teksto medžiagą, tačiau darysiu nuorodas ir į esamą padėtį žemės ūkija bei kaimo vietovėse. Kaimo plėtra nėra tik politika, tai yra ir praktika. Tai yra e, praktika kurią praktikuoja daug ūkininkų, kai jie keičia visą politiką, prisitaiko prie naujų situacijų. Tai yra e, svarbus pereimo procesas žemės ūkiai ir ypač kaimo vietovėse. Kaimo plėtros politika bus sėkminga tik tuo met, jei ji bus susieta ir su atitinkamomis tendencijomis pačiose kaimo vietovėse. Štai kodėl aš atsižvelgiu ir į praktinę situaciją Europoje. Pirmiausias svarbus dalykas yra tai, kad mes kalbame apie kaimo plėtros tasą. Ypač atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės, tai yra pirmas svarbus e, dalykas, tai yra, kad tai jūs e, siekiate sustiprinti kaimo ekonomiką, e, nu, užtikrinti saugų maisto produktų tiekimą, garantuoti gerą maisto produktų kokybę ir tokiu būdu stiprinama kaimo ekonomiką. Tiesa, esama ir grėsmių. Iškyla grėsmės, kad rinkoje ši ekonomika nepasiteisins, todėl kad kai kuriuose srityse yra susikoncentruojama į tam tikrą žemės ūkio politikos sritį, tuo tarpu yra daug um, ir tokių sričių, kuriuose nėra tokios koncentracijos. Šioje politikoje dalyvauja ir visuomenė, todėl politika turi užtikrinti tinkamą balansą. Visa kaimo plėtra yra puikus pavyzdys, kaip yra suvokiama politinė atsakomybė. Tai yra pirmas svarbus dalykas. Antras svarbus dalykas tai yra šio naujo pasiūlymo esmė. Jame, aišku, esama ir grėsmių, tačiau šio pasiūlymu, šio pasiūlymu siekiama išlaikyti esamus standartus Ir aš manau, kad bendrai šio pasiūlymu galima puikiai subalansuoti esamą situaciją. Į ūkininkus yra kreipiamasi kaip į individus. Jie e, e, yra paramos gavėjai, yra svarstama, kaip būtų galima tinkamiau paskirstyti finansavimą ūkininkams, sudarant įvairias partnerystės, tinklus. Taip pat ūkininkų grupuotės taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Atsiranda naujos aplinkybės ir būtent jos e, tampa teigiamais aspektais, kuriais galime pasinaudoti per ateinančius septynerius metus. Ekologiškumo principo akcentavimas e, šiuose ramščiuose yra labai svarbus, ypač pirmajame ramstėje ekologiškumo principas reiškia, kad visos pusės turi daryti mažus žingsnelius, Antrajame e, ramstie ekologiškumo principas reiškia, kad reikalingi jau didesni žingsniai ir būtina e, susijęti šios du mechanizmus. Kitos mano e, pastabos, kur esama keblumų šiame pasiūlyme. Mes dabar jau esame trečiajame septynių metų laikotarpyje, tarsi trečiojo kartoje. Ir e, šioje, šiame etape yra e, siekiama užtikrinti teritorinę sanglodą e, ir kitus svarbius dalykus. Dabar mes sulaukime pirmo pasiūlymo, kuriame yra peržiūrėmi prioritetai. Yra numatyti šeši prioritetai, kurie, mano supratimu, yra slidus, nes juose esama grėsmės, kad pasikeis požiūris į kaimo plėtros politiką, kad bus perkeltas akcentas į kitas rytis. Aišku, E, tas pasiūlymas iš esmės geras, tačiau esama tam tikrų slidžių dalykų. Pirmiausia, rizikos valdymas. Daug kalbama apie priemonės, apie tris priemonės suvaldyti rizikai ir mes visi žinome, kad dabartinėje E, žemės ūkio politikoje ūkininkai yra verčiami pasirinkti rizikingą veiklą, naudotis tokiamis galimybėmis, kurios jiems teikia naudos, tačiau kita vertus ta veikla nesusijusi ir su didelėmis grėsmėmis ateityje. Kaip reikėtų suvaldyti tą riziką? Pirmiausia, reikėtų draudimo, kuris padėtų apsidrausti nuo tokios rizikingos veiklos. Ir tais atvejais, kai e, nepasiseka. Tokiu būdu būtų sukurta e, kompensavimo sistema rizikos valdymui pažaboti. Tokiu būdu mes atsikratytume blogos reputacijos, kuri mums yra pažįstama iš banko sektoriaus. Tačiau tokio atveju galėtų atsirasti ir moralinės pavojus. Tuo tarpu mes siekiame apsaugoti ūkininkus, žvelgiant į sviravimus pasaulio rinkose. Vis dar esame pirmajame ramstyje, tai yra e, išmokų srityje, tačiau pereikime prie antrojo ramščio. Nepriklausomai e, ar kairėje, ar dešinėje, vis dėlto tie prioritetai yra slidus. Yra ir kitų prioritetų. Pirmiausiai tai yra žinių perdavimas ir inovacijos. Inovacijos nėra kaip nors e, stabdomos kaimo plėtroje, tačiau esama tokių e, schemų, kurios e, neleidžia pasinaudoti mokslo naujovėmis šioje srityje. Esama um, tam tikrų kliučių reguliavimo srityje ir tos kliūtys trukdo perduoti žinias. Trečiasis prioritetas, kurį apima mūsų pasiūlymas, tai yra kompeten... konkurencingumo skatinimas, e, kuris yra akcentuojamas visose srityse. Tai yra iš tiesų trojos arklys. Tokiu būdu siekiama sustiprinti tas unikininkavimo sritis, kuriomis yra užtikrinamas maisto produktų saugumas e, ir daromas teigiamas poveikis teritoriniai sanglodai. Esama skirtingų e, būdų, kaip pasiekti šių tikslų, tačiau svarbu suvokti, kodėl antrasis ramstis turėtų sustiprinti E, bet kokios ūkininkavimo veiklos konkurencingumą. Aš e, norėčiau pateikti e, duomenis iš techninių tyrimų atliktų Niderlanduose. Buvo padarytas palyginimas tyriant uh, E, žemas sąnaudos naudojančias žemės ūkio sritis ir aukštas technologijas naudojančias žemės ūkio sritis. E, šios, e, šie ūkiai buvo nuspręsta, kad turėtų uždirbti tas pačias pajamas. Jei, pavyzdžiui, yra um, paimamas um, pieninkystės ūkis, tai um, žemų sąnaudų ūkyje užtektų apie 70 e, kilogramų pieno, kad būtų pasiektas toks pat kiekis e, kaip ir aukštas technologijas naudojančio ūkio. Mes e, pasitelkėme skaičius iš ankstesnio režimo, pavyzdžiui, 46 eurai už 100 e, litrų pieno. Mes palyginome kainas, palyginome e, pieno kiekį ir nustatėme, kad tie sviravimai yra gan dideli. Kai kur kaina sumažėjo 24 vienetais. E, ir buvo nustatyta, kad aukštas technologijas naudojantis ūkiai atsiranda grėsmingoje situacijoje. Tuo tarpu žemais kaštais gaminantis ūkiai vis dar gali klestėti pagal mūsų modelį. Ir tai atsitiko ne tik mūsų tyrime, mes pastebėjome panašių dalykų ir praktikoje. Aš pateiksiu, galėčiau Jums pateikti ir tūkstančius empirinių duomenų, kurie aiškiai parodo, kad maž, maži ekstensyvūs ūkiai, išmelžiantys daugiau nei 100 kg pieno per dieną, yra geresnėje situacijoje nei e, kiti ūkiai intensyviai ūkininkaujantis. Tai rodo, kad keičiasi rinkos situacija, turėtų keistis ir apsaugos galimybės. Ir tai tokie ūkiai, kurie seniau buvo nepažeidžiami, dabar ateityje gali atsidurti labai pažeidžiamoje situacijoje. Jei mes keisime prioritetus. Ir tai gali kelti labai didelės grėsmes. Mes e, sureagavome į šią situaciją e, ir sukūrėme e, daugia funkcinio ūkininkavimo modelį. Tokiu būdu siekiame įtraukti tokius aspektus kaip taupus energijos naudojimas, tinkamas vandens naudojimas, aukštos kokybės produktai, naujų šaltinių paieška. Ir šis daugio rūšio ūkininkavimo standartas dabar sklinda po visą Europą. 2010 metais Europos parlamentas pritarė šiam standartui savo rezoliucijoje. Kas e, tokio ūkininkavimo esmė? Italijoje buvo padarytas tyrimas, kuris parodė, kad daugia funkcinis ūkis daug daugiau investuoja nei įprastas ūkis į maisto gamybos procesus. Ir tai yra teigiamas reiškinys. Per pastaruosius penkerius metus ir pavyzdžiui Niderlanduose buvo atliktas tyrimas, kuris patvirtino Italijos tyrimo duomenis. Taigi šioje srityje jokių grėsmių nebuvo nustatyta ir tai yra labai stipru, svarbu, skatinant daugia funkcinį ūkininkavimą ES per kaimo plėtros politiką. Daugiafunkcinis ūkininkavimas yra svarbus dar ir todėl, kad kaimo vietovėse daromas teigiamas poveikis, gerėja kaimo gyvenimo kokybė, to, gerinami, gerinamas socialinis e, kapitalas, kuris vėlgi yra priklausomas nuo to, kaip veikia, kaip funkcionuoja daugia funkcinis ūkininkavimas. Dažnai daugia funkcinis e, ūkininkavimas siūlo naujas paslaugas, yra sudaromos sąsajos su vietiniais tiekėjais ir tiek ūkio lygmenyje, tiek e, kaimo plėtros lygmenyje daugiafunkcinis ūkininkavimas yra ta kaimo plėtros išraiška realybėje. E, šią ūkininkavimo rūšį reikėtų skatinti ir toliau mūsų pasiūlymo 29 straipsnis yra itin svarbus ir apima šios aspektus. Čia matote tris jaunus ūkininkus iš Šiaurės Niderlandų. Jie yra teritorinės korporacijos e, nariai. Siekiama didinti bioįvairovę ir Vokietijai, pavyzdžiui, yra e, įvairios asociacijos, kurios siekia apsaugoti kraštovaizdį. Italija taip pat turi apsauginės zonas. Portugalijoje yra vadinamosios valdijos, e, tai yra vietos organizacijos, kurių užduotis yra valdyti e, kraštovaizdį. Ir tokio pobūdžio asociacijos užtikrina tvarumo aspekto laikymasi. Per keletą metų taip pat pavyko sumažinti ir išlakų kiekį. Taip pat e, pasisekė pagerinti žemės ūkio veiklą. ypač užtikrinant e, žemų sąnaudų ūkininkavimą, atsižvelgiant į e, regioninius aspektus, į pačių gyventojų poreikius. Šių gamintojų grupės yra itin svarbios, tačiau Svarbu nekurti naujų reguliavimo schemų, o pasinaudoti jau esamomis. Ir pagaliau dar viena mano pastata, pastaba, e, ką dar galima patobulinti. Aišku, mes visi siekiame mažinti administracinę naštą e, ir pirmajame e, straipsnėje tie, kas gauna mažiau nei 500 eurų, e, tiems turėtų būti numatyta paprastesnė procedūra antrajame ramstyje e, iki 10 tūkstančių eurų paramą gaunant. Tai atneštų naudos užtikrinant kaimo plėtros politiką antrajame ramstyje. Vertinimo procedūros yra taip pat svarbios, reikėtų akcentuoti pačius procesus, užtikrinant sklandų kaimo plėtros funkcionavimą. Ir viena svarbiausių rekomendacijų yra pati paskutinė rekomendacija, tai yra susijęti ūkininkai kavimo investicijas ir bendrą veiklą. Tai yra priemonės skirtos individualioms investicijoms. Jas numato 18 straipsnis, 20 straipsnis. E, taip pat numatyti bendri veiksmai pagal 17 straipsnį, 21 straipsnis, 28 straipsnis. Taip pat apima šios aspektus. Manau, kad visos priemonės turėtų būti susijėtos. Europoje daugelėje vietų galime stebėti štai ką. Ūkininkai yra linkę parduoti savo produktus per tiesioginę rinkodarą, susitelkti į asociacijas ir pardavinėti ir kitus produktus. Vartotojui toks e, modelis yra patogus, todėl kad tokiu būdu kiekvienas ūkininkas privalo pateikti platesnę produktų paletę ir tokiu būdu jis gali parduoti daug daugiau. E, tai vyksta labai greitai, jo labiau, kad naudojamasi kompiuterinėmis technologijomis, internetu, yra įveikiama atskirtis, tai yra tarsi rato formos struktūra, kurią pastebėsite visoje Europoje ir kuri plinta sparčiai. Tai ši sistema panaši į uh, didelio prekybos centro sistemą. Tai yra, jis skiriasi nuo uh, didelio prekybos centro sistemos, e, kurios esmė yra centrinis e, tiekimas iš centro tiekiama į atokesnės vietas. Ir pagal šią sistemą nėra e, tų trūkumų, su kuriais susidurtume didelio prekybos centro sistemoje. Svarbu akcentuoti bendras investicijas į bendrą produktų pardavimą, siekiant e, sukurti paramos sistemas e, ir būtina investuoti į atskirus ūkius, pasitelkiant bendrus veiksmus. Yra numatytos nuostatos šiame pasiūlyme, e, kuriomis bus siekiama teikti didesnę paramą tais atvejais, kai bus e, siekiama užtikrinti bendrus veiksmus ir bendras investicijas. Bus um, akcentuojama sąveikia tarp vartotojų ir pirkėjų bei gamintojų. Liepos 18 dieną 2011 metais Europos parlamentas patvirtino savo rezoliuciją, kurioje buvo akcentuojama vietos gamyba, buvo reikalaujama remti vietos ūkininkus. Ir tai dabar vyksta. E, svarbu sustiprinti tokio pobūdžio ūkininkavimą. Ačiū už Jūsų dėmesį, čia ir baigsiu. Grazie, Jean. Labai ačiū. Šis e, pristatymas buvo labai įdomus, ypač kai jūs kalbėjote apie rizikos valdymą pagal antrąjį ramstį. Manau, kad e, daugeliai mūsų e, dirbančių Žemės ūkio komitete jūsų pasisakymas buvo labai įdomus. Dabar peržvelgsime E, išklausysime klausimų, e, kurie e, visiems rūpėjo. Pradame nuo Köstinger. Labai ačiū, labai dėkoju už labai įdomų pranešimą. Manau, kad mažiausiai du iššūkiai šiame pasiūlyme nebuvo paminėti. Tai yra žemės ūkio produktų didėjančios kainos, todėl kad didėja žaliavų kaina dėl eksporto priklausomybės, taip pat dėl daromų spekulacijų. Jūsų pateiktose tekstuose nėra atsakymų iš šios klausimus, o antroji sritis, kurioje pasigėdau informacijos, tai yra iškastinis kuras ir e, labai didelė priklausomybė nuo iškastinio kūro šaltinio. Atsinaujinančios energijos šaltiniai vėjas, saulė, vandens energija galėtų atverti naujas galimybės pasitarnaujant mūsų ūkiams. Manau, kad Yra sričių, e, kuriuose dar būtų galima mm, gilinti tam tikrus dalykus. Jūs kalbėjote apie vertinimo procedūrą pirmajame ir antrajame stra, stra, ramščiuose. Aš Manau, kad ir mūsų komitetas nekarta pasisakė už tai, kad turėtų būti sugriežtintos e, kontrolės kai kuriuose srityse. Arba kitaip tariant, tai paklausiu, kaip Jūs vertinate tokį dalyką? Daugelį ES e, valstybių ūkininkai daug prisideda siekdami naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius, tačiau vis dėlto komisija jų veiklą įvertino gan neigiamai. Kaip jūs vertinate 25 procentus viduriniojo laikotarpio programams įgyvendinti? Nes kol kas šie reikalavimai yra tik konstatuojamoje dalyje. Ar jūs išvelgiate kokias nors grėsmes e, šiame straipsnėje. O kalbant apie šešetą prioritetų, jūs labai aiškiai juos aprašėte. Pirmiausiai žinių perdavimas ir naujovės. Manau, kad turėtume kalbėti labai aiškiai skirstydami pinigus. Pirmiausiai, šią reformą yra siekiama sustiprinti pačius ūkius. Ir naujovės yra svarbios visose srityse, tiek kalbant apie technologijas, tiek apie pačią veiklą. Aišku, in, naujovės galime interpretuoti skirtingai, kas turėtų interpretuoti šią savoką, ar komisija, ar valstybės narės, nuo to irgi daug kas priklauso. Žemės ūkių restruktūrizavimas irgi svarbus dalykas. Čia reikėtų susitarti, ar reforma turėtų apimti visas sritis, ar dėmesys turėtų būti sutelktas į tam tikras sritis, į tas sritis, kuriuose pagalba yra labiausiai reikalinga. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų išbraukti uh, E, atskirus gamintojus, e, akcentavote tai, kad reikėtų skatinti bendradarbiavimą, aš jums visiškai pritariu. O kalbant apie kainų sviravimus, jūs apie juos taip pat kalbėjote, e, tačiau dabar net nebūtinai pakankamai įvertinama rizika ir vargu, ar ši reforma yra tinkama priemonė valstybėms narėms kovoti prieš kainų sviravimus. Manau, kad miškininkystėje šiame pasiūlyme skiriamas per mažas dėmesys, komisija skiria per mažai dėmesio šiai sričiai, e, todėl kad pamirštama, jog šia, ši sritis e, turi neišsemtą potencialą. Ir dar vienas dalykas. Jauni ūkininkai atsiduria ypatingoje situacijoje, todėl kad per pirmą ramstį yra numatyta tos paprastesnės sąlygos jauniems ūkininkams. Um, Europos Sąjungoje yra 6 procentai jaunų ūkininkų. Jaunesnių nei 35 metų ūkininkų. Reikėtų uh, nepamiršti, kad jie yra mūsų ateities ūkininkai ir numatyti atitinkamas priemonės juo jiems skatinti. Na, tai Herbert, poi vyšė. Labai ačiū. Ir dabar e, mūsų vicepirmininkų žodis. Gerbiamas pirmininkė, aš e, du trumpus klausimus turiu ir stengsiuosi jais apsiriboti. Pirmiausia, profesoriu, jūs labai teisingai pastebėjote e, ir pateikėte klausimą dėl rizikos valdymo Ar manote, kad ši priemonė e, yra įtraukta į neteisingą ramstį? Rizikos valdymas yra susijęs su kainomis ir ūkininkų pajamomis. Mano nuomonė, tai klasikinė problema, klasikinis klausimas, kuris turėjo būti įtrauktas į pirmąjį ramstį, e, kaip ir numatyta 68 straipsnėje. Ar manote, kad mes neturėtume per e, svarstyti e, rizikos valdymo priemonės vietos, ar teisingai e, tas, tas dalykas yra įtrauktas. Kitas dalykas, aš tikrai nustebau išgirdęs to, ką, ką tik sakė ponė Kjostinger. Tai, kad abu uh, ramšiai bus daromi ekologiškesniais, tai galbūt ir racionalu. Uh, Bet aš nežinau, ar labai protinga būtų e, juos atskirti ir nereikėtų čia rasti tam tikros sąsajos tarptų dviejų ramščių. Kiekviena bendrovė pagal antrąjį ramstį turėtų e, vykdyti ekologinės programas ir žalinti savo veiklą. Ir žalėjimas pagal antrąjį ramstį yra e, būtina prielaida. Bet ir pirmame ramstį yra tas pats. Ir jeigu mes nerasime tam tikros sąsojos tarp šių dviejų ramščių, atsiras dubliavimo grėsmė. Ir e, sutikrinti dubliavimą būtų labai sudėtinga, ar nebūtų patogiau rasti tam tikrą e, ryšį tarp tų dviejų ramščių. Ačiū, turiu ponė Polsin. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, E, šitą apie lyderio programą. Ji e, suteikia galimybę išnaudoti kaimo teritorijų visas galimybės, kad e, tuo pat metu mes galėtume rasti idėjų ir iškelti pavienės iniciatyvas bei jas paremti. Lygiai taip pat reikia galvoti apie bendradarbiavimą tarp skirtingų, rūšių, val, skirtingų valstybių narių ir skirtingų regionų Europoje. Aš manau, kad tai yra E, labai svarbi, nors ir nedidelė detalė. Manau, kad reikėtų šiek tiek e, pagalvoti apie gyvūnų apsaugą. Aš po šios diskusijos apie tai kalbėsiu. Manau, kad jau nuo pat diskusijos pradžios mes šiek tiek turėtume kalbėti apie tai, e, kokių iššūkių žemės ūkiui iškyla dėl gyvūnų gerovės, su kokiais uždaviniais susiduria pavieniai ūkininkai. Uh, E, pavienis ūkininkas turi auginti maistą, jis turi apsaugoti biologinį įvairovę, turi suteikti gerovę savo gyvūnams, jis turi rūpintis klimato apsaugą. Lygiai taip pat ūkininkas turi pats savo pasigaminti energijos. Labai daug uždavinių tenka vienam žmogui, vienam ūkininkui. Ir E, mes turime nepamiršti, kad tas žmogus turi dar ir pats save finansiškai aprūpinti ir ekonominių ir socialinių požiūrių. Šiame pasiūlyme, apie kurį aš dabar kalbu ir kuris e, e, man labai patrauklus, yra kalbama apie paskirstimo grandinių sukūrimą, apie vienodą marketingo instituciją, ar tai būtų pe, daroma per kooperatyvus ar kaip nors kitaip, visai nesvarbu. Uh, toje šalyje, iš kurios aš esu, yra e, labai daug protingų, e, išmanių, smulkių ūkininkų. Ir e, tuo pat metu, kai jie turi, pavyzdžiui, gaminti sūrį arba vykdyti kaimo turizmą, jie dar turi ieškoti e, reklamos priemonių, pateikimo į rinką priemonių, e, platinimo šaltinių. Tai yra nepaprastai sunku, ogi paroje tai yra 24 valandos. Toks e, bendradarbiavimas e, ir atitinkamų struktūrų įkūrimas, man atrodo, yra labai svarbus. Ir e, man atrodo, kad kiekvieną kartą šiais metais, kiekvieną dieną šiais metais mes kalbam apie finansavimo galimybės kurios yra e, būtinos tam, kad e, įtvirtintume naujas idėjas kaimo teritorijose. Taip, mes išgyvename finansų krizę, visi nuo jos kenčia, bet pirmiausia, bankų krizė kelia grėsmę kaimo plėtrai, nes yra nepaprastai sunku gauti paskolą. Mes turim sukurti rizikos kapitalo fondus, kurie galėtų stabilizuoti finansavimo galimybės kaimo teritorijose. Ačiū. Grazie, viceprezidente Polson. Martin Ošling. Ačiū, ponė Polson. Martinas dabar. Einige kurze Anmerkungen. Porą trumpų pastabų. Aš pritariu jūsų minčiai dėl daugiafunkcinio ūkininkavimo. Jūs labai aiškiai savo tyrimę pabrėžėte, kad ūkis, e, besiremantis e, skirtingais ramšiais, skirtinga veikla, gali atremti ir krizės iššūkius. Manau, kad e, plėtojant antrąjį ramstį turime nepamiršti būtent šio dalyko, nes antro ramščio investicijos turėtų būti skirtos ne tik eksteks, ekst, intensyviam ūkininkavimui ir naujoms technologijoms, tačiau ir ūkinės veiklos įvairinimui. Taip pat turime kalbėti apie rizikos ribojimą antrajame ramstėje. Jūs labai teisingai kalbėjote apie tai. Negalime privatizuoti naudos, o riziką perduoti visuomeniai. Toks modelis tikrai neveiks. Aš visiškai pritariu, kad e, tos sąlygos, kurios yra dabar numatytos antrajam ramšiai, nėra priimtinos, nes e, antrasis ramstis tokiu būdu bus visiškai perpildytas ir neapsaugotas. Dar vienas dalykas tai yra e, ekologiškumo skatinimo priemonės, jas reikėtų geriau integruoti į antrąjį ramstį. Mes e, savo tikslų dar nepasiekėme. Audito rūmai labai kritišką ataskaitą pateikė, kurioje klausima, kokių priemonių imamasi, ar yra numatytas priemonių diferencijavimas ir ar nemanoma, kad ekologiškas ūkininkavimas e, bus naudingesnis nei tradicinis ūkininkavimas manau, kad reikėtų ir toliau plėtoti ekologiško ūkininkavimo idėją. Mane kiek nustebino tai, kad pirmoje skaidruolėje jūs kalbėjote apie tai, kad e, bendra e, struktūra, ašinė struktūra yra teigiamai vertintina. Nežinau, kodėl jūs taip teigiate, tiesą pasakius, daugelie valstybių narių ta senoji sistema e, pasiteisino, tačiau E, aš manau, kad kai kurios e, valstybės masto ribotai, masto tik tam tikrą kryptimi, o pamiršta, pavyzdžiui, ekologiją. Aišku, 25 procentai dar nėra įtvirtintas kiekis, tačiau 25 procentai žemės ūkio priemonėms tai yra absoliut metus minimumas, kuris turi būti investuotas. O siekiant skatinti ūkininkų konkurencingumą, turime nepamiršti, kad ekologiškas ūkininkavimas gali tapti ES ekonomikos varikliu ir arkliuku. Neteisinga būtų nefinansuoti būtent šios e, ūkininkavimo srities. Dar vienas dalykas. Lyderių programos. Manau, kad šioms programoms taip pat reikėtų numatyti tam tikrą finansavimą. Mikulėsku, įrašė. E, Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu glaustai. Nebenoriu kartuoti to, ką jau sakė kolegos. Visiškai pritariu jų mintims. Bendrusios žemės ūkio politikos reformos vienas iš didžiausių uždavinių yra kaimo teritorijų tvarumo užtikrinimas. E, manau, kad daugelį ES e, e, kaimo teritorijų egzistuoja daug rimtų pavojų. Jeigu mes nepasinaudosime uh, galimybėmis, tai sunkiai išlaikysime žmonės kaimo vietovėse. Taip pat turime galvoti apie inovacijas, konkurencingumą. Tai yra labai svarbu gyvendant reformą. Pagal pirmąjį e, ramsti reikia užtikrinti e, ūkininkų pajamas bet taip pat reikia dirbti ir kitose srityse, nes kitaip mes netremsime iššūkių. Du klausimai man labai aktualūs atrodo, e, žiūrint į pasiūlymus, e, kuriuos pateikė komisija. E, kalbama apie jaunus žmonės. Juose dėje negalime paskatinti deramai jaunų ūkininkų dabar, kurie nori e, dirbti šioje srityje. E, pasiūlyme pateikta tam tikrų nuostatų, pavyzdžiui, e, kalbama apie tai, kad kai kuri veikla išnyks ir tai neužtikrins kartų atsinaujinimo. Aš noriu pasakyti, kad jeigu mes nesimsime rimtų priemonių paremti jauniems ūkininkams, tai mes neišlaikysime žmonių žemės ūkėje. Nepakanka galvoti apie pirmąjį ramsį ir apie paramą pagal jį jauniems ūkininkams, reikia galvoti apie papildomas priemonės. E, taip pat labai svarbus yra konkurencingumo dalykai reikia atsižvelgti į įvairovę egzistuojančią Europos Sąjungoje. E, sakoma, kad e, investicijos kai kurios bus e, išnyks, pavyzdžiui, ir drekinimo sistemų finansavimui nebus skirta lėšų bet kai kurie dalykai, kai kurių pagalba yra būtina ūkininkavimui. Man atrodo, kad mes turėtume išlaikyti tas priemonės, kaip ir kitas pagalbos priemonės. Pavyzdžiui, drėkinimo sistemoms skirtos investicijos būtų labai svarbios. Dėkuoju. Dabar ponė Nikolesku, paskui ponas Kerskis. Dėkuoju pirmininkė, norėčiau taip pat padėkoti mūsų e, ekspertams už pristatymą klausimo. Pirmiausiai, e, reikia pasakyti, kad ūkininkavimo be ūkininkų nebus galima užtikrinti. Toks yra realus gyvenimas e, kaimo teritorijose. Taip pat kalbame apie konkurencingumą apie tai, kad reikia plėtoti ūkius, bet yra e, fizinė prasme izoliuotų ūkių dėl infrastruktūros, transporto, jungčių. E, tai, ką mes e, darome, turi būti siema ir su prioritetų hierarchija. Ir manau, kad neužsitikrinsime šio laikiškų ūkių, jeigu neturėsime infrastruktūros modernios. E, kitas e, svarbus ramstis yra pirmasis ramstis. Jame turi būti užtikrinta, kad jauni ūkininkai, pagal jį turi būti užtikrinta, kad jauni ūkininkai galės gyventi kaime šio laikiškoje aplinkoje. Tai reiškia, kad bus užtikrintos vandentiekio, e, kanalizacijos sistemos, e, spartusis e, internetas. Tie dalykai visi yra labai svarbus. Kai kuriuose valstybėse narėse matome daug atsilikimo. Dėkuoju. Dabar ponas Sikierskis. Kalbame apie kaimo vietovės, vietovių plėtrą. Noriu paklausti, kaip jūs apibrėžiate, kas yra tos kaimo vietovės? Ir vietovės, kurios yra kaimai, ar vietovės, kuriuose at, vykdoma, vykdomas ūkininkavimas? Ar tai yra gamintojų grupės, kurios yra rinkos dalis? Aš kaimo vietovės kiek kitaip suprantu. Kaimo vietovės prisitaikė prie tam tikrų lūkesčių, prie tam tikro modelio. Tačiau mes iš tikrųjų vengiame suvokti, kas yra kaimo vietovės. Turime nepamiršti, kad 43 procentai visos mūsų visuomenės gyvena būtent kaimo vietovėse. Aš suprantu, kad daug kas nori pasinaudoti antrojo ramšio finansavimo teikiamais pinigais ūkiams atnaujinti, modernizuoti. Tačiau tai yra madingos e, inovacijos, madingos investicijos. Tačiau kodėl už aplinkos apsaugos turėtų stovėti e, bendroji žemės ūkio politika? Kodėl visų akis taiga nukrypsta į žemdirbį? kas e, vykdo ekologišką ūkininkavimą ir rūpinasi aplinkos žalėjimu, tas galbūt netai pelningai sugebės ūkininkauti. Dabar kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau visa tai yra susiję su kita sritimi. Turime labai aiškiai apie tai pasakyti. Ir pagaliau mano klausimas kiek lėšų, kuriuose valstybėse yra skiriama būtent kaimo vietovėms. Gal galite tai išaiškinti, kad e, gal ir pakeistume savo nuomonę. Mes kalbame apie sanglaudą. Pirmasis e, e, ramstis yra skirtas būtent sanglaudai, o antras ramstis yra skirtas kaimo plėtrai. Tačiau jeigu kalbame apie kaimo plėtrą, tai turime ją vertinti kaip ūkininkai ir kaimo plėtroje jau esama sanglodos aspektų. Todėl, kad kaimo plėtros politikoje ir svarstama, kaip būtų galima plėsti, vystyti tą kaimą. Ir jei kalbame apie teritorinę sanglaudą, tai ji yra neatsiejama nuo kaimo plėtros. Aš tikrai norėčiau, kad mums pasisektų labai atvirai atsakyti į klausimą, kasgi yra ta kaimo plėtra ir nesumesti visko į vieną puodą, e, pavadinant jį bendroji žemės ūkio politika. Nes po to turbūt nereikėtų stebėtis, kad 55 procentai visų ūkininkų pakeičia savo veiklą, e, ir, nes jie tiesiog nekonkurencingi yra vykdydami žemės ūkio politiką. Dėkui, ponė Kerski. Toliau Jim Nicholson. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš, kaip žinia, esu iš Junktinės karalystės Ir mes e, turime savo taisyklės kaimo plėtrai ir antrajam ramšiui ir man dėl to šiek tiek neramu, kokia bus mūsų ateitis. Aš žinau, kad bus labai daug kalbama apie tai, kaip e, bus pinigai paskirstyti, kiek jų gausime, bet aš turėčiau porą klausimų. Kaip e, žmogus, kuris nelabai tiki uh, žalėjimu pagal pirmąjį ramstį, norėčiau paklausti, ar yra kokiu vertinimu skaičiavimu padaryta, kad žalinimas turi būti trauktas į pirmą ramstį, ne į antrą ramstį, kas jau dabar yra padaryta pagal antrąjį ramstį. Aš manau, kad ten turėtų priklausyti ekologinės priemonės tolimesnėje perspektyvoje. Dar norėčiau paklausti, ar yra padaryta kokiu tyrimu apie e, supaprastinimą, dėl supaprastinimo ir biurokratijos. Šis naujas pasiūlymas tik sukurs dar daugiau popierizmo. Ir e, mes nenusileisim vėl iki žemės ir e, neksi, nepasieksim tų žmonių, kur iš tiesų tie sprendimai turėtų būti įgyvendinti. Ar kas nors yra paskaičiavęs, kokie bus administraciniai kaštai, ar yra atliktų atitinkamų tyrimų šiuo klausimu. Aš norėčiau paremti ponę Polsen. Ji labai svarbių dalykų paminėjo. Aš savo e, apygardoje žinau labai daug žmonių, kurie negali dirbti, negali daryti to, ką nori, nes negali gauti net nedidelių paskolų dėl to, kad dabar tiek daug problemų. Kol šios bėdos neišspręsime, kol neatsiras galimybių suteikti papildomų reikalingų finansų projektams įgyvendinti. Galbūt finansinė ir ekonominė padėtis pagerės e, dramatiškai po dviejų ar trijų metų. Niekas nežino, kaip kas bus. Mes tikimės, kad tai bus. Bet jau dabar, šiuo metu ir artimiausių metų, e, mūsų e, žmonės susiduria su didžiausiais sunkumais ir tai labiausiai riboja kaimo plėtrą. Ačiū. Dziękuję bardzo, proszę pan poseł. Labai ačiū. Ponas Aniu. Thank you. I, I was very interested to see the, the bar. Ačiū man buvo labai įdomu e, pažiūrėti tą jūsų schemą, kur pienininkistės ūkius parodėte, kur buvo grinai žole savo gyvulius auginantys ūkininkai pažymėti ir tie dideli betoniniai pienininkistės ūkiai, kur e, gyvuliai yra auginami grinai tik pienui gaminti ir daugiau niekam. Aš manau, kad e, ten mes aiškiai pamatėme iš ko galima gauti pieną ir kaip iš to galima gauti pelną. Vienintelis būdas e, tiems ūkininkams tapti ekologiškais, e, tiems betoniniams ūkininkams grįžti, tapti ekologiškais būtų grįžti prie žolės, bet tai reikštų, kad jie turi labai smarkiai sumažinti galvijų kiekius. E, Junktinėje karalystėje pinininkystė intensyvėja, bet e, ne grįžtant prie žolės, o auginant uh, kukurūzus e, silosui. Ir karvės nebeišeina į ganyklas, bet ūkininkai maitina jas e, e, kukurūzų tuo produktu. Yra ir dar viena priežastis, kodėl ūkininkai negali leisti galvijų lauką. A, e, tie gyvuliai nesusiduria su laukiniais žvėrimis, e, kurie gali pernešti įvairiausias lygas. Dėl gyvūnų gerovės tie ūkininkai yra priversi apsaugoti savo galvijus nuo žvėrių, neišleisdami jų lauko. Dar vienas sprendimas būtų importuoti daugiau sojų pupelės. Ir yra žmonių, kurie sako, pieno produkciją galima padidinti tik intensyviau importuojant genetiškai modifikuotas sojos pupeles. E, grįžtant e, prie žinių e, perkelimo ir inovacijų, ES šioje srityje didelį spaudimą daro. Bet genetinio modifikavimo technologijos yra vienas iš baisiausių precedentų. Čia mes galime daugiausia naujovių sukurti ir čia tarsi rastume tikrai sprendimą. Bet kas atsitinka? Uh, daugybė nesąmonių čia buvo prikurta, nes tą skatino ES institucijos. Rezultatas tas, kad viskas Europoje sulėtėjo, tuo tarpu visas pasaulis investuoja į tokias naujoves ir e, tokiu būdu pasiekia daug pelno. Netgi buvo pasiektas toks etapas, kai visiškai buvo nebetoleruojamas mm, sojos pupelių importavimas absoliučiai ir e, kroviniai su suopių pelėmis buvo išsiunčiami atgal. Kanada pradėjo auginti e, genetiškai modifikuotus kviečius ir e, tai e, jiems netrodo kengsminga, bet aš manau, kad mes Europoje, ypač jungtiniai karais, irgi turėtumėm apie tai pagalvoti. Penktadienį aš buvau viename mokslinėme mokslinio tyrimo institute, kur bus kur buvo e, sukurti genetiškai modifikuoti kviečiai, tie kviečiai bus auginami ir sukaupta patirtimi bus dalymasi. 3 hektarų lauką e, turi tas mokslinio tyrimų institutas, bet jam reikėjo tą lauką aptverti labai aukštą tvorą, kad protestuotojai neišnaikintų tų kviečių. Taigi Martinai, Džiosiai ir Alinai negalima uh, e, taip apsiriboti. Ūkininkai turi Europoje pereiti 21 amžių, nes kitaip mes stagnuosime ir importuosime geniškai modifikuotus pašarus. Bardzo dziękujemy, pan poseł Jar. Następnie pan poseł Des. Jar. Ponas Jar. Labai ačiū. Ačiū už jūsų pastabas. Turiu keturis klausimus. Jūs kalbėjote apie aukštas technologijas naudojančius ūkius ir e, žemų sąnaudų ūkius. Pabrėžite, kad žemų sąnaudų ūkiai dirba našiau. Kaip kai kurie kolegos, aš taip pat manau, kad e, aukštų technologijų ūkiai yra reikalingi, jei norime e, suvilioti jaunimą, uh, Juo labiau, kad geriausia vietos ūkio bendrovė yra tokia bendrovė, kuri pati save apsirūpina. Kita vertus, jei ūkis pats savo viską gamina, tai iškyla grėsmė, kad jis galbūt gali ir piknaudžiauti tą situaciją. Na, gal aš ką blogai supratau, gal galėtumėte pakomentuoti, ar teisingai supratau jūsų paaiškinimą. Taip pat buvo kalbėta apie skirtingą žemės ūkio asociacijas, apie galimybę bendrai dalyvauti skirtingose žemės ūkio programuose, siekiant užtikrinti e, didesnį ūkininkų užimtumą. Gal galėtumėte pateikti keletą pavyzdžių, kuo ūkininkų pozicija yra stipri ir kaip būtų galima ją sustiprinti. Dar vienas klausimas. Kaip jūs e, vertinate tą lankstumo nuostatą, kuri yra numatyta teisėkuros pasiūlyme ir pagal e, kurią yra leidžiama atskiriems regionams nuspręsti, kur labiausiai reikalingas e, finansavimas ir investicijos. Ir dar vienas klausimas. E, kaip Jūs vertinate, koks būtų e, optimalus ryšys tarp pirmojo ir antrojo e, ramščio vertinant finansavimo paskirstimą juose? So, Albertese... Dėkui, ponė Jarai. Dabar ponas Des. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju ponė profesoriau už jūsų pranešimą. Uh, Turiu keletą trumpų klausimų. Jūs kalbėjote apie tai, kad nematote didelės problemos, jei aplinkos apsaugos priemonės iš pirmo ramščio būtų papildytos priemonėmis iš antro ramščio. Tačiau vėliau jūs kalbėjote, kad reikėtų mažinti biurokratiją, kuriant kuo mažiau e, biurokratijos. Tačiau E, panašu, kad komisijos pasiūlymų yra tik didinama biurokratija, o tai reiškia, kad mes negalime pritarti tokiam pasiūlymui. Aš pats esu iš Bar Bavarijos. E, čia e, daugelis veiklos rušių yra finansuojama iš antrojo ramščio, kaip pavyzdžiui, sėjomainos programos kaip atrodytų, jei šios programos būtų finansuojamos iš pirmojo ramščio, juo labiau, kad pirmasis ramstis yra numatytas žalėjimo programoms. Šiuo atveju Bavarijos ūkininkai netenka savo pranašumo, todėl kad jie naudojasi tik antro ramščio finansavimo. Aš manau, kad e, galima numatyti um, tokį tokius reikalavimus, kurie turėtų sustiprinti ES ūkininkavimą, tačiau reikėtų persvarstyti šį dalyką. Mes kalbame apie skirtumus tarp pirmo ir antro ramščio. 150 eurų, pavyzdžiui, pietų Tirolyje arba 600 eurų kokioje nors kitoje e, srityje ar regione. E, tai yra skirtingos sumos. 40 eurų neleidžia protingai investuoti. Slovenija 250 eurų turi antrajame ramstėje. Taigi yra e, pastebimi dideli skirtumai. Kaip Jūs vertinate, ar nebūtų protinga iš anksto pasakyti, kad valstybės narės tiek ir tiek eurų iš antrojo ramščio turėtų skirti aplinkosaugos programams? E, juo labiau, kad pavyzdžiui, Suomijoje, Sicilijoje, Bulgarijoje ir Ispanijoje tos aplinkos apsaugos priemonės skiriasi ir negali čia Bruselis uh, monopoliškai pasakyti, kur kas kokių priemonių turėtų imtis. Reikia kurti tokias priemonės, kurias būtų galima realiai įgyvendinti. Tas pats tai, taikytina ir investicijoms. Vokietija, kurioje investicijos yra didelės, ateityje turbūt ne, nebus tokio pareikalavimo Vokietijoje investuoti. Tos investicijos didesnės turėtų būti, pavyzdžiui, Lenkijoje. Taigi šiai situacijai taip pat reikėtų rasti skirtingą atsaką, užtikrinant E, pusiausvyra visoje Europos Sąjungoje. Nežinau, ką atsakysite į šį klausimą, tačiau, pavyzdžiui, dabar mes siekiame mm, greitą interneto prieigą užtikrinti kaimo vietovėse, įdėgiant spartų į internetą. Uh, Dažniausiai patys amatininkai arba smulkėjų ūkininkai pasirenka tas rytis, e, kuriuose galimas spartusis internetas. Taigi tos technologijos yra būtinos, e, o kai kuriuose kaimo vietovėse ekonomik ūkos veikla, ūkininkavimo veikla yra neįmanoma dėl konkrečių aplinkybių. Todėl kai kurias investicijas turėtų būti įmanoma daryti iš antrojo ramščio. Tuo tarpu aš baiminuosi, kad kai kurie dalykai e, iš antrojo ramščio tai yra baiminosi, kad iš antrojo ramščio bus finansuojamos tik tai rizikos valdymo programos, nes aš manau, kad rizikos valdymo priemonės turėtų būti numatytos pirmajam ramščiui. Albert, Michel Dantin, poi klas. E... Dėkuoju, Michel Dantin, paskui pone klas. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to, kas sakė kolega Sikerskis. Manau, tai yra tikras politinis klausimas. Turime ieškoti atsakymo, ar regioninė politika turi e, būti siejama su miestais tik tai. Nes esame žemės ūkio, kaimo plėtros e, e, komitetas ir turime galvoti apie žemės ūkį ir kaimo plėtrą mes e, žinome, kad e, kaimo teritorijose yra užsieminėjama vykdoma ūkininkavimo veikla, taip pat yra ir kitokių e, teritorijų. Šiandieną turime ieškoti atsakymo, daryti pasirinkimus, kartais tie pasirinkimai yra drastiški. Taigi, ar galvojame apie kaimo aspektą ir nieko nepalikime žemės ūkiui, ir ar reikia galvoti, kaip apsaugoti tai, kas e, lieka žemės ūkio srityje. E, e, man atrodo, kad reikia galvoti apie tai, kad žemės ūkio politika kai kuriuose šalyse sudaro labai didelę biudžeto įplaukų dalį ir dabar kalbam apie žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonės. Ar jos tikrai yra gerai paskaičiuotos, ar vienodai e, skaičiuojamos valstybėse narėse, atsižvelgiant į aplinkosaugos e, kaštus? Ir ar jos yra e, taikomos vienodai visiems ūkininkams? ar e, tai bus tik tai pagal pirmąjį ramstį ar pagal antrąjį ramstį taikoma. Pavyzdžiui, e, vaisių e, augintojai. Jie turi apsaugoti savo pievas nuo savo žolę nuo tam tikrų kenkėjų. Ir Dabar sakoma, kad reikia daugiau e, priemonių skirti antrajam ramščiui, krizių valdymui. Tai yra gamintojų organizacijoms. Bus sudarytas rezervas ir bus skiriamos dotacijos, e, tam tikri kreditai. Man atrodo, kad mes dabar kalbame apie ne visiškai realius dalykus. Ir mes turėtume e, pradėti būti šiek tiek labiau realistais. Mes negalime e, galvoti, kad bet ką galima daryti pagal tą antrąjį e, ramstį. Dabar klas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiau ir galiu pasakyti, kad kaimo plėtrą mes įsivaizduojame labai skirtingai. Ir tiesiog nesutarėme dėl kai kurių apibrieščių. Kaimo plėtra galėtų būti bet kas. Aš noriu paklausti, ką Jūs turite omenyje, kalbėdamas apie daugia funkcinį ūkininkavimą. Um, daugia funkcinis ūkininkavimas, ką tai reiškia? Ar tai yra specializuotas ūkininkavimas? Uh, ar Jūs įsivaizduojate, kaip galima, pavyzdžiui, kelioninkystės ūkį paversti um, duonos gaminimo įmonę? Ir ar manote, kad e, ateityje bus taip, kad e, sužlugs e, įvairios kepyklėlės vien dėl to, kad tai neapsimoka ir nėra orientuota į ateitį? Turėtume išvelgti tai, kad ūkininkavimas iš esmės yra labai įvairia pusis ir daug kur tos sienos tiesiog pradingsta Ir antrojo ramščio priemonės gali būti skirtos tiek paslaugoms, tiek turizmui, e, tiek naujoms komunikacijoms, sparčiam internetui dėkti. Manau, kad daugelio sričių mes tiesiog nebegalime riboti ir todėl Nepriklausomai nuo to, kaip konkrečiai atrodo tas antras ramstis, juo siekiama užtikrinti kaimo plėtrą, kitaip tariant, sustiprinti e, kaimo struktūras, ūkininkavimo struktūras. Kaimo vietovėse yra daug stiprių ūkių ir tokie regionai dabar yra klestintys stiprūs ūkiai, tačiau ir yra, yra ir tokių kaimo vietovių, kur ūkiai yra silpni ir jiems reikia paramos. Dar vienas dalykas tai yra de facto moteris. Kaip jūs ketinate moteris įtraukti į ūkininkavimo veiklą? Yra daug aktyvių ūkininkių moterų, kurios taip pat nori prisidėti prie um, ūkininkavimo skatinimo. Galima būtų numatyti tam tikras programas, kuriuose savarankiškai galėtų dalyvauti ir moterys arba moterų grupės. Ja, ich möchte mich auf. Äh Pone Reimers. Aš pati esu iš kaimo vietovės, todėl noriu paklausti, kaip e, būtų galima užtikrinti užtikrinti efektyvų e, finansavimo skirimą kaimo vietovėms. Galbūt reikėtų numatyti tam tikrus kintančius fondus, į kuriuos būtų galima pervesti nepanaudotus pinigus, o vėliau e, gauti iš šių fondų finansavimą. Aišku, reikia kalbėti ir apie kredito galimybės, e, bandyti eksperimentuoti, tačiau iš esmės turėtume visą situaciją vertinti ne tik iš banko perspektyvos, nes aš manau, kad ateityje e, visose ES politikos srityse atsiras naujų grėsmių, nes mes vis dar krizėje ir panašu, kad reikės taupyti. Todėl turėtume kitaip klausimą pasukti ir kalbėti ne apie tai, kad reikėtų didesnio finansavimo, bet apie tai, kad reikėtų efektyviau panaudoti turimus finansinius išteklius. Dėkuoju. O dabar suteiksiu žodį profesoriui Vanderploch Kaip matote, kolegoms pasirodė jūsų uh, pasisakymas labai įdomus ir suteiksiu žodį jums atsakyti jų klausimus. Norėčiau dar priminti, kad jūs turėtumėte mums padėti suvokti, kokie yra numatyti rizikos valdymo mechanizmai. Ar e, tai bus kolektyvinis, ar privatus rizikos valdymas. Ir galbūt jūs taip pat mums galėtumėte padėti suprasti ką galime, e, ko galime tikėtis pagal antrąjį ir pirmąjį e, ramstį. Dėkui pirmininkė, dėkui visiems už klausimus, pastabas. Aš e, nechronologiškai visus atsakysiu, bet pirmiausiai reaguosiu į klausimą, e, kas yra kaimo plėtra. Sakyčiau, kad tai yra labai paprasta. Kaimo plėtra siekia sustiprinti kaimo ekonomiką ir užtikrinti sanglodą teritorinių lygmenių. Antras dalykas, jie siekiama paremti uh, E, užtikrinti e, naują žemės ūkį, užtikrinant maisto saugumą visoje Europos Sąjungoje. Trečias dalykas tai e, yra mm, sritis, kuris siekia užtikrinti vienodas sąlygas didelėse teritorijose. Kalbame apie tarpusavio sąveiką, sinergijas tarp žemės ūkio plėtros, kaimo teritorijų plėtotė mes turime plačiai galvoti kaip apie žemės ūkio politiką. Žinome, kad e, mes turime e, labai industrinės, kai kur Niderlanduose fermas ūkius ir nebėra kaimo teritorijų kaip po tokių, bet mes turime jungti abu elementus. Kodėl reikia kaimo plėtros politikos? Todėl, kad reikia tarpusavyje E, stiprinti abu elementus, jie patys e, savaim, savaimiškai tai nevyksta. E, jeigu rinkos yra labai lakios, greitai kinta, žemės ūkis bus sutelktas šiaurės vakaruose Europose ir uh, pats kraštovaizdis bus sunaikintas, o kitur Europoje nebeliks iš vis ūkininkų, pavyzdžiui, Europos pietuose ir rytuose. To niekas nenori, todėl mes turime gyvendinti kaimo plėtros politiką, nors uh, ją gana sudėtinga apibriežti. Ir uh, tai susijęs su daugia funkciniu žemės naudojimu. Taip pat atsakymo į klausimą, kodėl mums reikia pinigų kaimo plėtrai tam, kad užtikrintume patrauklesnę, labiau subalansuotą Europą, kad viskas nebus e, tik tai parduota, jeigu atsidurs e, rinkos rankose šis klausimas. Buvo kalbama apie iškastinį kūrą, visiškai sutinku su to, kas buvo pastebėta. Viena iš parlamento rezoliucijų pastebėjo, kad parlamentas e, yra palangiai nusiteikęs už ūkių energetinę nepriklausomybę. Galbūt būtų galima e, išplėtoti šį dalyką pasiūlymo lygmenio. Uh, ir pagalvoti, kaip e, užtikrinti geresnę paramą, e, kad ūkiai būtent tokį kelią rinktųsi. E, buvo daug kas pasakyta apie rizikos valdymą, sutinku su tuo, ką aiškiai pasakė parlamentarai, nereikia privatizuoti pelno ir socializuoti rizikos Žemės ūkija to nereikia daryti, nes dėl to gali susidaryti įvairių situacijų, kurios bus nepalankios ir už kurias reikės vėliau labai brangiai sumokėti. Aš praktinių pavyzdžių pateikiu savo tyrime apie tai. Rizikos valdymas nesusijęs, neturi apsiriboti antrų ramščių. Jeigu imsimės rizikos valdymo, tai tą reikia daryti pagal pirmąjį ramstį ir neskirti daugiau lėšų, bet e, pasakyti, kad vienoda suma už hektarą turėtų būti e, siejama su draudimo įmokomis arba pats turi įmokėti tas draudimo sumas norėdamas apsidrausti ir nereikia to įdėkti į antrąjį ramstį. E, žaliųjų, žalesis aspektas, apie tai kalbama labai plačiai buvo šiandieną. Aš e, nekalbu tiek daug apie žemės e, dirvonavimą pagal pirmąjį ramstį, pateikiu daug detalių E, noriu pasakyti, kad e, dirbonuojanti žemė gali būti labai protingai panaudojama. Jau daug tyrimų rodo, kad tai galėtų labai sumažinti pesticidams, herbicidams išleidžiamas sumas ir ūkininkavimas būtų atsparesnis ir nebereikėtų tiek daug rizikos valdymo priemonių pritaikyti. Reikėtų privalomai taikyti tam tikras nuostatas ir būtent e, pagal antrą ramstį spręsti tik tai tam tikras e, problemas. Reikėtų šiaip jau derinti abu elementus. Ir galima uh, kur kas patraukliau viską pristatyti, kad žmonės geriau suprastų. Kalbėjome apie ganyklas. Jeigu, pavyzdžiui, gyvuliai nuolat e, ganysis ganyklose ir bus racionas atitinkamai subalansuotas, tai tada mes galėsime atitinkamai pakoreguoti e, vandenilio kiekį mėšlę. E, pavyzdžiui, dešimčiai hektarų ganyklų galime užsitikrinti tiek tokį pat efektą, kaip e, iš vieno hektaro e, miško. Taigi kalbame ne apie kokias nors smulkmenas, bet apie labai rimtą poveikį. Ir tai yra susijęs su kontrolės dalykais. Keletas žodžių. Mes galvojame apie vairiausias detalės, bet tikriausiai turėtume visiškai pakeisti uh, pristatymo sistemą, e, sakoma, kad turi daryti tą, aną, tas draudžiama, to reikia. Visi žino, kad bendros schemos yra labai sudėtingos. Galbūt paprasčiausiai mes turėtume pasakyti, pateikite pasiūlymą, kiek užtikrinsite bio įvairovės savo srityje, kiek savo teritorijoje, kiek prisidėsite prie klimato kaitos pasiekmių švelninimo ir pagal tai gausite išmokas. Jeigu rezultatai nebus pristatyti, pasiekti, tai tada um, išmokos atitinkamai bus sumažintos. Uh, ūkininkai gali geriau kontroliuoti viską, nes jie labiau išmano, kokia yra padėtis atitinkamoje teritorijoje ir sumažintume tokiu būdu biurokratinę naštą. Jauni ūkininkai suprantu, kad labai tai yra svarbu Europai labai svarbu, kad jauni žmonės susiduria su nedarbu tiek kaime, tiek miestuose. Reikia jiems padėti, jeigu jie nori dirbti žemę, suteikti galimybių ūkininkauti. Ir esminis dalykas čia nekurti naujos europinės politikos, bet kaip galima labiau geriau pasinaudoti egzistuojančiais mechanizmais nacionaliniu lygmeniu žinau, kad Italijoje yra e, tokia plati programa, kur jauniems žmonėms suteikiama žemė Prancūzijoje. Terdelien yra panašus projektas jauniems žmonėms sudaromas sąlygos pradėti ūkininkauti. E, Niderlandėse taip pat yra tam tikra programa, kur, pagal kurią galima pasinaudoti galimybėmis, norint pradėti ūkininkauti. Ir tai uh, Reikia galvoti, kaip tokiu būdu plėsti tokią praktiką, kad sumažėtų biurokratijos ir kad ūkininkavimas būtų veiksmingesnis. Dar vienas dalykas e, yra pavojus, kad sušvelninti bus reikalavimai prieš pradedant juos įgyvendinti, e, pavyzdžiui, žemės e, siejant ūkininkavimą su aplinkosaugos dalykais, kad kiti reikalavimai sumažės Ir tai yra. E, turime prisiminti, kad mes turime per atinančius septynerius metus poveikio prasme užtikrinome tą patį rezultatą nemažesnį kaip ir per praeitus e, septynerius metus. Pavyzdžiui, imkime programą lyder. Turėtume išlaikyti tokį pat mastą. Ir tada galvos, galėsime galvoti apie didesnį lankstumą. E, dar e, buvo patikęs klausimas dėl aukštų technologijų, žemų sąnaudų. Pateiktas klausimas dėl palyginimo. Mes visi turbūt negalime pasakyti dabar ne jūs, ne aš, kas yra geriausia. Viskas priklauso nuo rinkos situacijos, kuri gali visiškai pasikeisti, sudaryti naują situaciją, kurioje e, geriausi buvę mokiniai nebebus tokie jau geri naujoje situacijoje jauni žmonės, kurie imasi ūkininkavimo, turėtų patys e, priimti sprendimus. E, žemų sąnaudų ūkininkavimas e, turėtų būti ekonominė prasme tarsi ir pranašesnis, tvaresnis. Ir e, taip pat reikia dėkti daugiau įvairovės veiklą, plėtoti įvairią, užtikrinti daugia, daugia funkciškumą. Ir tai taptų patraukliau jaunimui, nes tą rodo empiriniai tyrimai. Ne aš sakau, kad taip reikia daryti, bet praktiškai matome, kad žmonėms patinka mm, e, tokia diversifikuota veikla ūkiuose dėl įvairių priežasčių. Galiausiai dėl ateities nėra didelių skirtumų e, išmokose atskiroms šalims, jeigu e, pagal hektarus vertinsime, dėl to reikia plėtoti ateityje objektyvų pagrindą motyvą, pagal kurį būtų skirstomi kaimo plėtros pinigai. Tai nebus lengva, visuomet reikės derintis prie nacionalinių tikslų e, nustatymo principo. Gal išliks skirtumai, tačiau mes užsitikrinsime kur kas didesnį dinamiškumą, nebebus vienašališko primetimo iš viršaus priemonių. Tikriausiai mes e, kur kas labiau pritaikysime dėrybų principus kaimo plėtrai gamintojų grupės, pavyzdžiui, galės pateikti pasiūlymus visuomenė, mes galime padaryti tą, aną, arba valdžios institucijoms ir e, bus keliamas klausimas, kiek jie gali, kiek tos institucijos gali padėti, pavyzdžiui, finansiškai. Ir taip pat e, reikėtų dėkti paprastą, bet gyvybingą kontrolę, kontrolės sistemą, tai reiškia, kad reikės dėrėtis daugeliu lygmenių lygmenų, bet e, man atrodo, kad toks yra kelias, kuriuo reikėtų žengti. Aš jums kaip parlamentui linkiu kuo geriausios sėkmės, stiprybės, priimant brandus sprendimus e, būtent e, žengiančius šį linkmę. Dar vienas paskutinis pastebėjimas, pirmininkė. Nenorėčiau jokių būdų kištis, bet pasakysiu, kad Turiu tuoj pat išskristi, turiu dar penkias minutės ir viskas. Dėkoju. Labai ačiū. Labai įdomi buvo šiandien mūsų diskusija. Esame labai dėkingi profesoriui. Ir reikia pasakyti, kad šis mūsų renginys šiandien šis buvo labai naudingas. Dabar mes prie, galime pereiti prie mūsų darbo tvarkės penktojo klausimo. Tai yra gyvūnų gerovės e, strategija. Keisimės informaciją apie Europos strategiją dėl gyvūnų e, gerovės ir apsaugos. Kaip žinote, sutarties 13 straipsnėje gyvūnai yra E, pripažįstami kaip e, nusipelnantis visapusiškų jų teisų įtvirtinimo ES politikoje. E, sausio 19 dieną buvo priimta 19 strategija dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės. Vicepirmininkė Paulson yra pranešė renginti pranešimą savo iniciatyvą ir ji išvardins mūsų tikslus. Todėl aš suteikšiu žodį poniai Marit Polsen iš karto. Noriu priminti, kad e, nuomonės projektą svarstysime 29 kovo. O... Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar e, susiklosti reikalai taip, kad komisijos pasiūlymas yra grindžiamas iniciatyviniu pranešimu, kurį e, mes, parlamentas ir šis komitetas patvirtinome 2010 m. pavasarį. Dabar jau atvertos duris mums visiems e, pakeisti, supaprastinti ir išaiškinti gyvūnų apsaugos teisės aktus. Tačiau dokumentas kol kas yra labai miglotas. Sakyčiau, kad šiek tiek painiai parašytas. Ir daugelis iš konkrečių mūsų įvardintų reikalavimų prieš dviejus metus yra faktiškai gerokai sušvelninti ir arba jos visai netkreiptas dėmesys. E, naujasis gyvūnų apsaugos teisės akto projektas e, turėtų apimti, kaip ir numatyta sutartyje, kuo daugiau apsaugos galimybių. Ir dabar 13 e, pastraipoje, kurią daugumą priemė, mes e, apie tai kalbame. E, apsauga turi būti suteikta visiems gyvūnams iš, išskyrus laukinius. Visi gyvūnai, kuriais rūpinasi žmonės, privalo būti auginami gerovėje. Mes turim suprasti, kad mes gyvenome kartu su gyvūnais. Net 20 procentų įvairiausių lygų yra bendrų žmonėms ir gyvūnams. Ir turime suprasti, kad šiandien ES 95 procent, 95 procentai gyvūnų priklauso ūkininkams. Ir ūkininkai, kurie yra tų gyvūnų savininkai, neša atsakomybę. Ir tie ūkininkai turi gyventi su savo gyvūnais ir iš tų gyvūnų. Uh, Todėl dabar aš e, toliau kalbėsiu tik apie ūkininkavimo gyvūnus ir ūkininkų galimybės ir problemas iškylačias tojame kontekste. Jeigu šiek tiek atidžiau pažvelgtume į šiandien susidariusią situaciją ir aš rytoj pateiksiu vertimui vieną dokumentą, tai pamatytume, kad yra įvairūs 20, e, įvairios 23 nuorodų, nuorodos įskirčiausias taisyklės, direktyvas ir reglamentus, e, kurie dabar yra taikomi ūkininkams ir jų gyvūnams. 27 yra valstybės narės. Visos jų turi skirtingas taisyklės, skirtingą kontrolės lygį, skirtingą apsaugos lygį. Taigi, e, įgyvendinimo problemos E, turi būti aiškiau suprantamos ir turime aiškiau suvokti, kaip tas problemas galime spręsti. Aš galėčiau pateikti keletą pavyzdžių problemų, kurios šiandien Europos ūkininkams iškyla. E, turime e, vištas auginamas narveliuose. Apie tai mes labai daug kartų esame kalbėję. Ir mes ap konkrečiai baudžiame tuos, kurie E, laikosi taisyklių. Negalime tęsti tokio dalyko kaip šios taisyklės e, e, egzistuoti. Tas taisyklės bendrovėms ir ūkininkams daugelį valstybių narių ir nesunku apeiti, o kai kitose valstybėse narėse ūkininkai privalo tuos reikalavimus tenkinti. E, turime direktyvą dėl keulių kurios, kuri įsigalios 2013 m. sausio 1 dieną, šiandien puikiai žinome, kad nebus daug valstybių narių, kurios galės visapusiškai toje direktyvoje keliams reikalavimus įgyvendinti. Aš išvelgiu vieną problemą, apie kurią reikėtų pirmiausia pagalvoti, kai kalbam apie teisės akto įgyvendinimą. Šiaurės valstybėse jau dabar vykdoma kampanija, būtent šią savaitę, per kurią sakoma, nepirk europietiškos avienos ar veršienos, nes tie e, gyvūnai yra e, nužudomi jų ne, e, neapsvaiginus. Tiesa yra ta, kad daugelie valstybių narių taip yra. Labai nedaug yra e, tik išimčių, pagal e, kurias e, apsvaiginimas yra reikalaujamas būtinai, tai yra religinės mažumas. Mes nenorime dabar pradėti diskusijos apie religinės mažumas, tačiau mes dabar privalome labai rimtai vertinti iš tiesų fenomenalų uh, piktnaudžiavimą, kurį galime matyti daugelie valstybių narių ir daugelie sričių. Mes e, pirmiausia turime akcentuoti, kad yra nepakankamai reikalavimai gyvendinami. Net sunku suprasti, kodėl e, taip yra. Kas yra iš tikrųjų gyvūnų gerovė ir gera gyvūnų priežiūra, kaip mes galime tai apibriežti. Net sunku suvokti, kodėl tai yra sunku. E, Aš pati užmėsgau ryšį su daugeliu susijusių organizacijų, ūkininkų organizacijų, e, gyvūnų apsaugos organizacijų, veterinarų, mokslo institucijų, e, skerdyklų ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš surinkau jų nuomonės apie tai, e, kas yra pageidautina ir panašiai. Vadovadamas į tomis nuomonėmis aš parengiau tą pasiūlymą, kuris bus pateiktas vertimu jau rytoj. Mm, aš noriu, kad būtų sukurta supaprastinta sistema, supaprastintas teisės aktas, kuris būtų paprastas, aiškus ir praktiškai gyvendinamas, kadangi neįmanoma yra e, kurti daugybės įstatymų ir taisyklių, e, kurios atrodo žavingai gražios, bet e, kasdienėme praktiškėme gyvenime jos negali būti pritaikytos. Aš norėčiau, kad mes parengtume bendrą bazinį įstatymą, kuris būtų uh, parengtas lygiai taip pat, kaip įstatymas susijęs su uh, maisto produktais. Aš uh, prieš daug metų jau apie tai kalbėjau. Daug kas E, jau rengiant šį dokumentą sakė, kad bus neįmanoma tokių teisės aktų įgyvendinti, nes tada, kai aš renkiau tą įstatymą, tarp 15 valstybių narių buvo per daug dideli skirtumai šioje sistemoje. Ir buvo sakoma, kad jų neįmanoma bus suderinti vieningoje ES sistemoje. Tačiau, jeigu pažvelgtumėm tai, kas po to įvyko, tai pamatytumėm, kad pasiekėm tiesiog puikių rezultatų. Uh, nors galbūt ir ne visos detalės buvo įgyvendos. Ir negalima dabar sakyti, kad gyvūnų įstatymas, apie kurį dabar kalbame, negalės būti įgyvenimas. Tai turi būti principinis įstatymas, kurio pagrindu bus pakirti, pas, sukurti kiti reglamentai ir teisės aktai. Labai svarbu yra parengti tokį apibendrinantį pamatinį įstatymą. Todėl aš labai norėčiau, kad būtų numatytas ir galbūt perimtas apibrėžimas E, kad jis būtų aiškiai suprantamas, praktiškai gyvenamas ir lengvai e, suvokiamas. E, turiu galvoje pasaulinės sveikatos organizacijos apibrėžimą, kuris toks ir yra. Jeigu mes savo reikalavimo iškiai nesuformuluosime, neturėsime šanso daugia šalėse ar dvi šalėse dėrybose išsireikalauti mums pagėdamo rezultato. Mes turime sakyti, kad e, mes taikome tokius reikalavimus ir visi, kas e, eksportuoja savo produkciją pas mus į, į, į ES, turi tenkinti tokius pačius reikalavimus. Labai svarbu mums visiems yra prisiminti, kad e, privalome laikytis laisvos ir teisingos konkurencijos nuostatų. Neturi būti per daug didelių skirtumų tarp valstybių narių. Ar tai būtų vidaus rinkoje, ar tai būtų mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis. Tai yra vienas iš elementų, kurį mes, žemės ūkio nariai, turėtumėm prisiminti. Ir apie tai mes turim kalbėti nuolat ir niekad to negalim pamiršti. Turim kalbėti apie teisingą konkurenciją susijusią su uh, gyvūnų apsaugą. Aš esu įsitikinusi iš savo gyvenimo patirties, žinau, aš jau pakankamai sena, kaip matot. Ir aš esu sutikus su daugybė ūkininkų, e, žemdirbių, e, daugelį ES valstybių narių. Aš e, esu dirbusi žemės ūkio srities žurnalistė ištisus dešimtmečius. Ir niekad nesu e, turbūt sutikusi ūkininko, kuriam nerūpėtų jo gyvūnų likimas. Tie žmonės gyvena su savo gyvuliais ir jie iš jų gyvena, kaip aš jau sakiau. Sveiki, patenkinti gyvūnai yra e, tiems žmonėms e, reikalingi, su tokiais gyvūnais yra žymiai lengviau dirbti ir e, e ūkininkų gyvenimas yra žymiai lengvesnis negu kad tie gyvuliai, jeigu sirgtų ir būtų nelaimingi. Todėl aš labai norėčiau sužinoti, ką mano kolegos galvoja. E, kas yra svarbiausia gyvūnų apsaugos strategijoje? Šį procesą pradėjo Elizabeth Jėgler daugiau kaip prieš dešimt metų. Ir dabar mes turėtume žengti dar vieną žingsnį. Ir dar kartą aš galiu apibendrinti savo idėją aiškus, paprastas, įgyvendinamas turi būti teisės aktas. Tai yra mano principas. Ačiū. Molto bene, grazie viceprezidente Polson. Iniziamo il... Ačiū. Dėkoju pirmininko pavaduotojai Polson. Daug kas nori pasisakyti, tačiau noriu priminti, kad dar vyks keitimasis nuomonėmis su Baltijos asamblėjos delegacija, todėl kalbėkite kaip galima trumpiau. Ačiū. Šešėlinių pranešėjų vardu noriu e, pabrėžti keletą aspektų, kurie yra svarbus ir į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Mano kolega mano, kad e, ūkininkams turėtų būti suteikta galimybė pagerinti gyvūnų gerovę ir už tai jie turėtų būti apdovanojami finansinę paramą. Reikėtų numatyti e, antrojo ramščio priemonės, kuriamis būtų garinama gyvūnų gerovė. Tuo pačiu metu 2012-2015 metų gyvūnų gerovės strategijoje turėtų būti skiriamas e, dėmesys e, pasiklydusiems e, šunims, skatinant žmonės e, veikti atsakingai savo augintinių atžvilgių ir nepaleisti jų tiesiog, o rūpintis jais. Siekiant prisidėti prie gyvūnų gerovės, reikia atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės ypatumus, reikėtų numatyti ir perinamai laikotarpį teisės aktų suvienodinimai. Ačiū. Pana Evans. Ačiū. Pone Jėglė yra e, šešėlinė APP pranešėja atsakinga už šią temą. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, Europos teisės aktų šioje srityje stiprinimas po 2014 metų yra labai svarbus. Manau, kad komisija turėtų imtis tam tikrų žingsnių ir gyvulių sektoriuje nes nereikėtų numatyti priemonių, kurios būtų taikomos vienoje srityje, o kitoje ne. Tai sukurtų nereikalingą disbalansą. Ir kai kurios ūkio šakos prarastų savo pranašumą. Aš taip pat čia galvoju ir apie skirtingas valstybės narės, kuriuose vienose regionuose būtų e, šių nuostatų laikomasi, kitų ne. Uh, Komisijos pasiūlymas yra geras, tačiau reikėtų remtis mokslinių tyrimų kriterijais, o tie moksliniai kriterijai turėtų būti pateikiami ekspertų. Turėtume kreiptis į ekspertus, į veterinarijos gydytojus, kurie turėtų tinkamus statistinius duomenis. Lankstumas yra labai svarbus, tačiau kasgi yra gyvūnų auginimas, gyvūnus auginant reikia užtikrinti ir gyvūnų gerovę. Veterinarijos gydytojai mums e, jau išaiškino, kad naminių gyvūnų gerovė skiriasi nuo e, kitų gyvūnų gerovės ir jos užtikrinimo būdų. Dar vienas svarbus dalykas yra vartotojų apsaugos nuostatos. Galbūt reikėtų numatyti tam tikrą ženklinimą, o jei pirkėjai perka nežinodami, ką perka, tai jie ir nekeis savo elgesio atitinkamai tai, ar e, gyvūn, su gyvūnu buvo elgtasi gerai ar ne. Uh, Esama tam tikrų skirtumų ir valstybėse narėse. E, tiesa, e, yra siekiama griežtinti standartus, tačiau ar tuo, ko nors pasieksime, e, jei vienos valstybės narės tam tikrų kriterijų laikysis, o kitos ne. Manau, kad vietoj griežtesnio požiūrio reikėtų rinktis efektyvesnį požiūrį ir nekalbame, vie, nekalbame tik apie ženklinimą. Galbūt e, etiketėje užtektų vienos papildomos eilutės e, apimančios gyvūno gerovės aspektus. Aišku, komisija, pavyzdžiui, kalba apie patobulintus narvus paukščiams, tačiau reikalingi milijardai investicijų. Milijardinės sumos jau yra e, skirtos. Taip pat e, milijonai eurų reikalingi ir siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas transportuojant gyvūnus. Tačiau komisija nėra pasirengusi skirti atitinkamą finansavimą iš savo išdo. O tai reiškia, kad patys ūkininkai turės kokiu nors būdu ieškoti um, finansavimo. Kita vertus, gal tai reiškia, kad komisijai nėra labai svarbi gyvūnų gerovė. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad Europos Sąjungos gyvūnų gerovės apsaugos standartai turėtų apimti ir tarptautinių sutarčių, galbūt netgi dvišalių sutarčių, tarptautinių organizacijų teisės aktus. Neteisinga ir etiniu požiūriu neteisinga uh, E, apkrauti savo ūkininkus ypač e, krizės e, akivaizdoje ir tuo pačiu metu dėrėti su trečiųjų šalių atstovais, nereikalaujant iš jų tokių pačių sąlygų kaip ir iš mūsų žmonių. Ačiū, ponia Evans. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti komisijos parengtą naują gyvūnų gerovės strategiją, ir ES e, sprendimą 15 milijonų eurų išleisti gyvūnų geroviai iki šiol. Tačiau kol kas teisės aktai iki, buvo labai nenuseklus. Pavyzdžiui, nebuvo e, teisės aktų dėl pieninių karvių ar galvijų, ar e, mėsinių galvijų. Dabar e, pati komisija pripažįsta, kad nėra įgyvendinami jau priimti teisės aktai. Todėl e, taip svarbu parengti šį pranešimą, nes šiame pranešime bus pateikiamas tam tikros garės Europos komisijai, ko mes tikimės ateityje. Noriu padėkoti poniai Polsen už labai konstruktyvų darbą rengiančiai pranešimą, kaip ji sakė, ji iš tiesų klausosi kitų frakcijų ir yra pasiekta turbūt daug e, sutarimo. E, svarbiausiais klausimais. Mus svarbiausias prioritetas yra geresnė teisės aktų įgyvendimo struktūra, išskiriant vadinamosius kertinius akmenis. Be to turime įspėti komisiją, jeigu valstybės narės netenkina reikalavimų. Dabar e, tie dalykai išaiškėja, kai jau būna per vėlai, kai jau iškyla aiškios problemos. Pats komisijos narys dalį paminėjo tokią sistemą, kai kalbėjo E, kai teikė interviu apie gyvūnų gerovę. Jis sakė, kad valstybės narės turėtų reguliariai teikti informaciją apie pasiektą pažangą ir valstybės, kurios netenkina reikalavimų įgyvendinimo terminų, turėtų susilaukti tam tikrų įspėjimų. E, daugiau turėtų būti kalbama apie finansavimą, kaip sakė kiti kalbėtojai, ypač kai buvo kalbama apie BŽUP antrąjį ramstį. E, taip pat darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kelimas yra labai svarbus. Šitą jau būtų galima padaryti per dabar turimas institucijas. Turime nustatyti tokius pat aukštos kokybės standartus ir produkcijai importuojamai į ES. E, tai tą patį turime reikalauti kaip iš savo ūkininkų. Aš kai labai daug laiko praleidžiu su Velso ūkininkais, mano rinkiminėje apygardoje, jie įgyvendina reikalavimus dėl gyvūnų gerovės, bet jiems tikrai nepatinka, kad turi konkuruoti su uh, prastesnės kokybės standart, e, produkciją iš kitų pasaulio dalių. Vadinasi, taip pat reikalingas yra geras maisto produktų ženklinimas. Mes e, turime e, bendrauti su, ūkini, su gamintojais, kurie tenkina užtus reikalavimus. Mes turėtume duoti labai tvirtą signalą Europos komisijai. Ačiū. Ačiū, ponė Evans, Elizabeth Jėgel ir paskui uh, Agniu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Paulsen už pirmąjį keitimąsi nuomonėmis. Manau, kad jūsų parengta nuomonė, kuri dabar yra verčiama ir bus, e, sulauks mūsų pritarimą. Noriu kreiptis į kolegas ir kolegės, prašydama vieno dalyko. Aš jau dabar vertindama, pavyzdžiui, paukščių auginimo galimybės. Pastebiu, kad komisija nepakankamai iš anksto sugebėjo veikti. Nu, stačiusi, kad e, kai kurie teisės aktai nėra įgyvendinami iki galo. Jeigu norime užtikrinti tinkamą gyvūnų gerovės apsaugą, turime pateikti tokį dokumentą, kuriam komisija pritartų, tiksliau, kurios svarbiausiams aspektams komisija pritartų. Uh, Aš manau, kad ūkininkas rūpinasi savo gyvūnais, jis juos tinkamai šeria, rūpinasi jų sveikata, todėl kad jis ir uždirba daugiau iš sveiko gyvūno. Tačiau turime panagrinėti, kokios yra ateities tendencijos, keičiasi gyvulių auginimo procesas. Daugelis gyvūnų laikomi labai perkrautose patalpose. Ir pavyzdžiui, ūkininkai kartais e, teigia, kad jie tiesiog nenori perstatyti savo tvartų pagal naujas instrukcijas. Todėl mes turime rasti tinkamą naują atsaką žemdirbiams, e, vengdami didesnės e, administracinės naštos ir akcentuodami, kad mums kaip parlamento nariams gyvūnų gerovės apsauga yra be galo svarbi. Kita vertus, reikia užtikrinti esamų teisės aktų įgyvendinimą. Reikia gebėti veikti laiku, gebėti pažaboti kai kuriuos dalykus laiku. Kaip konkrečiai atrodys gyvūnų gerovės apsauga, ar bus sukurti specifiniai teisės aktai ar ne, dar matysime. Tačiau kyla klausimas, kas vyksta su tais teisės aktais, kurių nėra laikomasi ir kurių netaikymo ar neperkelimo atveju komisija jau turėjo imtis tam tikrų veiksmų. Turime kalbėti apie moksliniais tyrimais paremtus indikatorius. Ir aš manau, kad pats moksliškiausias argumentas turėtų būti panaudotas, o ne kažkokios ideol ideologijos. Uh, Nes kalbame apie konkrečius žmonės e, ir turime ieškoti tokių kriterijų, kuriems pritartų visos 27 valstybės narės ir kuriuos galėtų įgyvendinti, taikyti visos 27 valstybės narės. Kaip būtų įmanoma tas 27 valstybės narės e, sutelkti ir jas suvienodinti į vieną lygmenį, tai yra kitas klausimas. Turime kažkaip spręsti ir gyvūnų transportavimo klausimą, todėl kad gyvūnų pervežimo klausimai yra tampriai susiję ir su gyvūnų gerovės apsauga. Prieš dešimt metų, ponia Palsen, aš dar puikiai prisimenu, kad um, daug kalbėjome apie tai, kas atsako už gyvūno gerovę jį pervežant. Ar tai yra ūkininkas, ar tai yra logistas, ar dar kas nors. Uh, Ir pagaliau dar vienas klausimas, trečias, paskutinis ir galbūt svarbiausias. Mes ES galime priimti tokius e, įstatymus ar teisės aktus, kokius tik įsivaizduojame, kuriais būtų galima siekti gyvūnų gerovės apsaugos. Tačiau, jei šių teisės aktų nebus laikomasi, tai gyvūnų gerovė nuo to nepa, gerės. O vartotojas galų gale pirks tai, ką jis pasirinks ir galbūt nežinodamas, kaip buvo laikomas gyvūnas. O tai reiškia, kad kartu su prekybos komitetu e, turime vėl ir vėl kalbėti, kalbėti apie uh, tai, kaip turėtų keistis reikalavimai sutartims su trečiosiamis šalimis ir panašiai. Pone Polsen, aš linkiu Jums kuo geriausios e, sėkmės ir aš labai tikiuosi ir viliuosi, kad mums pavyks rasti tinkamus kompromisus, rengiant šią nuomonę. E Dėkui, Elisabet. E, toliau ponas Agniu, paskui ponas Glatvart. Dėkui, pirmininkė. Pone Polsen, prašau E, neįsižeisti, neprimti asmeniškai mano pastebėjimų, bet nemanau, kad e, šios problemos sprendimas yra dar daugiau es teisės aktų. Mes jau turime teisės aktų, bet problema yra jų gyventinimas. Problema pagilina tai, kad 27 valstybės narės e, turi skirtingas tradicijas, skirtingą požiūrį. Ir e, kai kuriuose valstybėse narėse E, kai kurie e, įstatymai e, dėl, pavyzdžiui, gyvų, gyvūnų pervežimo ar dėl vištų auginimo inkubatorius. Teisės aktai egzistuoja jau keletą metų, bet jie yra neįgyvendinami. Ir bijau, kad mes vėl matysime tokį pat scenarijų patvirtinus šį dokumentą, kaip kad su. E, inkubatoriuose e, auginamomis vištomis. E, mes dažnai nenorime politiškai būti neteisingi, leidžiame dažnai, pavyzdžiui, ir nesilaikyti gyvulių skerdimo tam tikrų taisyklių. Ir jeigu bus uh, skiriamos dotacijos, Tai bus labai neteisinga tiems, kurie pasiskolino lėšų, tiems ūkiniams, kurie pasiskolino lėšų, kad galėtų įgyvendinti atitinkamus teisės aktus. Taip pat yra ir problemų su PPO. Negalima uždrausti importuoti tam tikrų gaminių, jeigu, net jeigu tau, vien todėl, kad tau nepatinka tai, kaip jie yra gaminami. Uh, mes e, turėtume galvoti, kad e, vartotojai tar svarbiausia žodį, kaip kad buvo prieš 30 ar 40 metų, kai pavyzdžiui buvo pradėta reikalauti mm, e, kitaip išaugintų kiaušinių, ne inkubatorinių vištų. Ir reikia užgalvo, galvoti apie tai, kaip sukurti tam tikras draudimo, apdraudimo schemas Mes e, mano šalyje veikia RSPCA. Tai yra tam tikra organizacija, kur nevyriausybinė organizacija, žmonės savanoriškai moka lėšas į tą organizaciją, tą organizaciją ir ji paskui, jeigu nustato, kad yra neteisingai žiauriai elgiamasi su gyvūnais, gali paduoti atitinkamus asmenys į teismą. Aš nemanau, kad ES lygmuo yra deramas lygmuo išspręsti šiems problemams. Dėkuoju. Pone Gladfeld, paskui ponas Rainer. Dar noriu priminti jums, kad laiko beveik nebeturime. Visame pasaulyje Europos Sąjungoje yra pačios grįžėščiausios gyvūnų gerovės apsaugos nuostatos. Galime didžiuotis tuo. Tuo pačiu galime pastebėti, kad vis dėlto teisės aktos esama ir problemų. Jau šiandien buvo kalbėta apie tai, kad kai kurios valstybės narės nesilaiko tam tikrų standartų ir gamina piliau, pigiau. O pigesni produktai Europos vartotojų yra noriai perkami, todėl kad šie nesirūpina tuo, kaip buvo žaugintas gyvūnas Ir mes galim e, šimtus kartų kartoti, kad norėtume, kad mūsų importas e, būtų susijęs su gyvūnų gerovės apsaugos e, standartais. Tačiau komisija nekarta pabrėžė, kad PPO kontekste tokių žingsnių, tokių sąlygų negalime imtis. Mes prašėme apriboti e, gyvūnų importą e, dėl gyvūnų gerovės apsaugos e, sąlygų nesilaikymą, tačiau to padaryti nepavyko. Turime nepamiršti ir to, kad didėjančios kainos e, vartotojui nelabai patinka. Pavyzdžiui, kiaušinių atveju. Europos Sąjungoje yra vis dar neatsisakoma tradicinio vištininkystės e, būdo ir kiaušiniai yra um, daugiausia parduodami tų vištų, kurios yra auginamos narvuose, todėl kad laisvai auginamų vištų kiaušiniai būtų daug brangesni. London, Londone Londono gyventojas 7 procentus savo pajamų išleidžia maistui. Tačiau nepamirškime, kad Londono gyventojai daug valgo restoranuose. O pavyzdžiui, kitose ES valstybėse narėse kartais 50 procentų viso namų biudžeto, pavyzdžiui, Vengrijoje, yra išleidžiama maisto, maistui. Ir žmonės visada ieško paties pigiausio produkto, todėl kad jie tiesiog turi užtikrinti tai, kad jie visada galės įsigyti tų maisto produktų, kad jie galėtų pavalgyti, tai yra egzistencinis poreikis. Todėl mes rengdami naujas taisyklės neturėtume atsižvelgti į atskirų grupių uh, E, mytybos įpročius. Vegetarai tikrai neturėtų aiškinti mums, kaip auginti gyvūnus, todėl kad vegetarai turbūt niekada ir nepirks mėsos. Turime orientuotis į vartotoją. Todėl tinkamas žingsnis šią linkme būtų apklausti vartotojus, ištirti, kokiais kriterijais remdamiesi jie perka Ir tik tada suformuluotume tam tikrus gyvūnų gerovės apsaugos standartus, kuriuos kontroliuotų Europos Sąjunga. Tačiau vėlgi šiuo atveju būtent vartotojai primtų sprendimą, kokius produktus jie pirks, kokių ne. Tokiu būdu pasiektume, kad gamintojai gaminantis rinkoms, kuriuose vartotojai yra pasirengę daugiau užmokėti už produktą, kuris buvo, buvo pagaminamas gyvūnų gerovės apsaugos standartų laikantis, tai yra į tokias rinkas būtų užtikrinamas tiekimas. Kita vertus, kitose rinkose kurios nereikalauja tokio griežto gyvūnų gerovės apsaugos standartų laikymosi, tose rinkose būtų lankščiau žiūrima į gyvūnų gerovės apsaugos standartų laikymasi. Kitaip tariant, tie standartai nebūtų tokie griežti. Paimkime kitą atvejį. Pavyzdžiui, lėktuvuose arba restoranuose patiekiami produktai, apie kuriuos sakoma, kad e, produktai buvo pagaminami laikantis tam tikrų standartų, ideologų ir taip toliau. Tačiau mes turime kalbėti ir apie tinkamo kodifikavimo galimybės. Ačiū, ponė Raimers. Noriu pabrėžti, kad ES valstybės narės skirtingų greičių perkelia e, ES teisyną ir tas greitis ir nesikeis. E, valstybės narės, kurios gebėjo labai greitai laikydamos laiko grafiko gyvendinti ES standartus, jos ir toliau e, tai darys. O kita vertus, jos praranda savo pranaš, konkurencinį pranašumą dėl to savo sažiningumo. Kalbėdami apie laiko grafiką, turime ieškoti galbūt visai kito požiūrio, turėtume kalbėti apie teisės aktuose numatytą įgyvendinimą ir praktikoje galimą, įmanomą įgyvendinamą, nes tais atvejais E, kai skubama uoliai perkelti teisės aktus, tos valstybės tiesiog kenčia nuo iškreiptos rinkos, iškreiptų konkurencijos sąlygų. Tuo tarpu kitos valstybės narės, nenorėdamos, kad jų ūkininkai prarastų konkurencinį pranašumą, tiesiog neperkelia kai kurių ES teisės aktų. Kita problema, apie kurią nelabai kas galvoja, tai yra investicijos Kartais reikalingas 20 metis, kad investicijos atsipirktų. Kai investicijos vyksta taip lėtai, nebeįmanoma taupyti vienoje ar kitoje srityje. Todėl e, nenuostabu, kad ūkininkai dažnai pabrėžia, kad vienos ar kitos išlygos tiesiog žudo ūkininkus. mes turime nepamiršti to, kad kainos taip pat auga ir e, turime likti realistais. Turime nepamiršti, kad gyventojų daugėja ne Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad didieji rinkos dalyviai nebus europiečiai. Ir mes negalime uh, leistis e, paklusti kitų šalių diktatui. E, kita vertus, norėdami patekti į tas trečiųjų šalių rinkas, taip pat turime atsižvelgti į realybę tose šalyse, nes jei yra sudaromos dvi šalės sutartys, negalime pamiršti kai kurių standartų. E, jo labiau, kad mes kalbame su didelėmis rinkomis. Dar keletas žodžių apie vartojimą. Aišku, gerai, jei ketinama apklausti vartotojus. Aš tikrai nesu sena, tačiau sugebėjau pasimokyti kai kurių dalykų. Um, ES vartotojas vienai pats sakys, bet nebūtinai taip pat elgsis pirkdamas produktą. Uh, Dažnai realybė po apklausos yra visai kitokia ir nekarta yra įrodyta, kad e, vartotojas kartais perka visai ką kitą nei būna iš anksto užsisakęs. Ačiū, panas Rubiks. Dėkuoju, pirmininkė. Remiu turinį dokumento iš esmės, bet kai ko matau trūksta. Atrodo, kad mes kelių lygmenų politiką įgyvendiname. Kai kur labai, kai, dėl kai kurių sričių labai daug kalbame, bet nieko nedarome. Ir Matome, kad e, kai kur e, yra maisto perteklius, pervišis maisto produktų. ir e, ne visuomet galvojame apie gyvūnų, pavyzdžiui, paukščių gerovę. Jeigu pasižiūrėsime į melžimo aparatus, tai ar kaip kastruojami paršiukai, ir ar naudojami, pavyzdžiui, e, nuskausminami į vaistą, ar ne, niekas apie tai nekalba. Mes turime galvoti apie visų gyvūnų gerovę, turbūt. Pona Mordvei. Elején nem tudtam e, itt lenni. Apgailas apgailestauju, kad nesugebėjo dalyvauti diskusijos pradžioje, tačiau dažnai taip nutinka. Aš turėjau atstovauti savo šalį gindama ją, taip taip pat dažnai nutinka. Uh, Gyvūnų gerovė, gyvūnų gerovės apsauga yra be galo svarbi, tačiau mes neturime e, suskirstyti į skirtingas e, stovyklas ūkininkų ir gyvūnų interesų. Geras ūkininkas tengiasi, kad jo gyvūnas jaustųsi gerai, o gyvūnų gerovės apsauga vėlgi reiškia, kad gyvūnas turėtų būti auginamas teisingai. Tai geriausia padaryti mažose ūkiuose, daugiafunkciniuose ūkiuose. Ir būtent mažose ūkiuose susidurime su mažiausiamis gyvūnų gerovės apsaugos problemomis. Todėl, kad šie ūkiai užtikrina maisto produktų kokybę, kuria darbo vietas ir šios mažos um, žemės ūkio bendrovės užtikrina ir aukštus gyvūnų apsaugos standartus. Tačiau būtent maži ūkiai, mažos žemės ūkio bendrovės kenčia nuo e, įvairių e, sklypų, e, spekulacijų, gopšaus žemės supirkimo atveju. ES neturėtų užmerkti akių todėl kad mes atsakingi už tai, kad nebebūtų spekuliuojama žemės ūkija. Vengrijoje, e, Vengrijos žemė yra tiesiog superkama, užkertant bet kokį e, kelią toliau egzistuoti mažiems ūkininkams. Aš pasisakau, kad mes nesiektume tik mažos srities apsaugos, o kalbėtume ir apie žemės klypų grobikišką supirkimą. Ak, o tak for alla komentar. Ačiū už visus komentarus ir aš turiu pasakyti dar kartą. Mano nuomonė yra tokia. Reikia paprasto, aiškaus ir naudojamo, panaudojamo teisės akto ir principų. Šiandien E, viskas yra per daug smulkmeniška, per daug painu, sunku suprasti ir suvokti daugeliui e, su to susijusių žmonių. Todėl aš norėčiau pasakyti galbūt tokį nemalonų dalyką pabaigai. Jeigu mes norime ir suprantame, kad reikia supaprastinimo, paaiškinimo ir praktiškumo įgyvendinant teisės aktus dėl gyvūnų apsaugos, tai neteikime tokių per daug sudėtingų pasiūlymų. Patys būkim paprastesni. Grazie, grazie davvero alla nostra relatrice. Labai ačiū pranešiai, Mari Paulsen. Atrodo, niekas nenori daugiau pasisakyti, tai e, posėdį dabar baigsime, rytoj susitiksime 10 valandą vis tik tai 9.30 pasitaiso pirmininkas. Dabar paprašysiu koordinatorių pasilikti, nes susitiksime su Baltijos šalių asamblėjos atstovais. Paprašyčiau frakcijų koordinatorių taip pat likti salėje. Dėkoju gerbiami kolegos. Rytoj pasimatysime pusę dešimtos ryte. Devinta susitiks koordinatoriai, o pusę dešimtos jau prasidės e, posėdis komiteto. Prašau koordinatorių pasilikti salėje.